Dear colleagues, it is uh, time to... Kolegos, laikas pradėti mūsų darbą. Juolab, kad komisijos vicepirmininkas ponas Šefkovič jau atvyko ir komiteto nariai E, norintis klausytis, pasiklausyti vicepirmininko ir užduoti jam klausimus, manau, jau susirinko. Dėl pirmo darbo trakės punkto, jei niekas neprieštarauja, galime laikyti darbo tvarkę patvirtintą, be pakeitimų. Antrasis darbo tvarkės punktas. Vertimas posėdžio vyksta 20 kalbų ir kaip įprasta E, posėdžio galima klausytis internetu. Trečias darbo tokias punktas - koordinatorių rekomendacijos jums išdėl, išsiuntinėtos elektroniniu paštu, jei niekas neprieštarauja, laikysime jas patvirtintomis. Ketvirtas punktas pranešimas apie vyksančias tarp institucinės dėrybas. Turiu jūs informuoti, kad vyko ketvirtasis e, trišalio e, dialogo posėdis e, dėl novatoriškų maisto produktų. Įvyko kitimasis momentais su taryba ir komisija. E, ypač dviem klausimais, dėl kurių nepavyksta susitarti. Mes laikomės savo pozicijos tais klausimais, kalbėjome taip pat apie klonavimą. Šiuo klausimu tarybos pozicija yra kitokia. Mes paprašėme įtraukti papildomus punktus į konstatuojamąją dalį tarybą yra pasiruošusi tai padaryti. Mes patikėme galutinį pasiūlymą tarybai ir dabar laukiame jos atsakymo. Taryba e, atsakys, apie tik savo atsakymą dėl kompromisinio pasiūlymo iki šios savaitės pabaigos. Ir dabar galime pradėti, perėti prie penktojo darbo tvarkės punkto, keitimosi nuomonėmis su komisijos vicepirmininku ponu Ševčiovičiu kuris vyksta e, pagal struktūrinį dialogą su komisija. Ir, kaip įprasta, iš karto suteiksiu žodį mūsų komisijos vicepirmininkui, kuris, atsaky, kuris yra atsakingas už energetikos sąjungą. O po to vyks keitimasis nuomonėmis. Mums be bejonės ypač rūpi kai kurie jūsų e, darbo atvarkės klausimai. Mes domimės e, vykstančiomis dėrybomis, ruošiantis COP21 e, konferencijai vykstančiai Paryžiuje gruodžio mėnesį. Ir mes norėtume išgirsti apie prioritetus, bei taip pat apie tai, kaip vyksta dėrybos ir taip pat išgirsti informacijos apie jūsų kompetencijos sritis, tai yra energetikos sąjunga. Ir sužinoti kitas naujienas. Įgyvendinant 2015 veiksmų programą ir žvelgiant į 2016 veiksmų programą, kurią e, svarstysime su komisija netrukus. Žodis jums 15 minučių pristatyti savo prioritetus šiomis temomis ir šiais klausimais, kuriuos esame pasirengę apsvarstyti. Ačiū. Thank you. Thank you very much, uh, uh, Mr. President. Ačiū. Dėkoju pirmininkė Lavija, gerbėmieji komiteto nariai, kolegos, bičiuliai. Uh, žvelgiu į savo kalendorių ir matau, kad e, pastarai kartą buvome susitikę netaip jau seniai, praėjo mažiau nei keturi mėnesiai. Tada pristačiau jums viziją, kaip turėtų atrodyti didelio užmojo energetikos sąjunga. Mes aptarėme, kodėl taip svarbu Europ, europiečiams užtikrinti prieinamą, saugę, konkurencingą ir tvarę energetiką. Turėjau galimybę išklausyti jūsų minčių ir daug kelis jūsų minčių yra atspindėta e, energetikos sąjungos komunikato galutinėme projekte. Ta komunikatą mes paskelbėme vasario pabaigoje. Ir Šiame komitete mūsų vizija yra paversta konkrečia strategiją. E, pristačius e, iš karto po pristatymo energetikos sąjungos strategijai pritarė Europos vadovų taryba. E, Ta strategija šiltai pasveikino ir daugelis parlamento frakcijų, ją gerai priėmė piliečiai ir didieji svarbiausiai partneriai. Tačiau ši strategija buvo tik tokio lemiamo proceso pradžia. Dabar atėjo laikas e, realizuoti energetikos sąjungos privalumus ir nuo žodžių pereiti prie darbų. Šyrit paskelbiau naują ir labai svarbų įgyvendinimo etapą, kai bus imamasi konkrečių veiksmų politinių, diplomatinių ir teisėkuros lygių. Ir kaip ir anksčiau, kaip ir ankstesniu etapu, sieksiu, kad e, visi komisijos nariai, priklausantis vadinamai energetikos sąjungos šeimai, imtųsi bendrų e, pastangų, žinoma, dirbsime su Europos parlamentu. E, mums reikia tvirtos e, strategijos, mums reikia kolektyvinio požiūrio, nes jis tikrai pasiteisino. Dabar greitai pristatysiu kelias mūsų darbo kryptis. Pradėsiu nuo politinės. Akivaizdu, kad dabar turime mm, energetikos sąjungą pristatyti valstybėms narėms, nacionaliniams parlamentams, vietos merams, socialiniams partneriams ir verslo atstovams, studentams ir viešosios nuomonės tyrimo agentūroms. Ir būtent mm, toks ir yra energetikos sąjungos turnė tikslas. Į tą turnė aš taip pat šiandien paskelbiau. Ir sieksime vietose išaiškinti, kad energetikos sąjunga turi trigubų privalumų, kadangi ji naudinga vartotojams, ekonomikai ir aplinkai. Taip pat reikės aptarti su piliečiais ir politiniais veikėjais, ką Europos energetikos sąjunga reiškia kiekvienai šaliai. E, ketinu lankydamasis šalyse e, ieškoti geriausios praktikos pavyzdžių, pavyzdžių rodant, visoje Europoje rodančių, kaip mes galime E, pasinaudoti energetikos e, e, perėjimu, tokiu perėjimu, kurio reikia Europai. Ir vietos partnerių išvalgos ir patirtis yra svarbi, reikia, kad tie partneriai būtų labiau matomi ir turime jiems teikti paramą kaip sprendimus priimantiems asmenims. Energetikos sąjungos turnė taip pat suteiks galimybę ir nacionalinėms vyriausybėms įvertinti galimybės ir iššūkius energetikos ir klimato kaitos rytyje. Ir aš manau, kad um, vykstant tam nacionaliniam dialogui bus parengta patikimi, um, atnaujinti šalims, atskirom šalims skirti dokumentai ir rekomendacijos. Ir uh, tie dokumentai ir rekomendacijos bus paskelbti viešai ir mm, jie bus įtraukti į pirmąjį energetikos sąjungos, pirmąją energetikos sąjungos e, padėties ataskaitą, kuri bus patvirtinta šį rudenį. Taigi mums reikia tvirtos, dinamiškos, integruotos, įtraukios e, ir racionalizuotos e, valdymo sistemos energetikos sąjungoje. Ir aš sieksiu, kad tas pranešimas apie energetikos sąjungos padėtį taptų galinga priemonė uh, E, stebėti pažangai ir likusioms kliūtims įvardyti. Ir šis e, dokumentas bus rengiamas, e, nebus rengiamas kažkur atsiskyrus Bruselėje. Kad jis būtų veiksmingas, mums reiks, jog politinė atsakomybė prisimtų ir valstybės narės, ir vietos partneriai, verslas, socialiniai partneriai, merai ir taip toliau. Ir ši Valdymo sistema e, sutvirtins e, veiksmų energetikos sąjungoje nuoseklumą, e, taip pat bus at, valstybėse narėse atliekami koordinavimo, stebėsenos, priežiūros veiksmai. Mes taip pat ketiname supaprastinti daugelį atskaitomybės prievolių. Šiuo metu valstybės narės turi komisijai teikti maždaug 200 įvairių ataskaitų. Mes sieksime keisti sistemą ir turėdami visą tai galvoje pasiūlysime e, kiekvienai valstybei nariai parengti vieną energetikos ir kovos su klimato kaita nacionalinį planą, kuriame, į kurį įeitų pagrindiniai energetikos sąjungos elementai. Žinoma, demokratinė dimensija yra labai svarbi. Europos parlamentas e, taip pat e, aktyviai prisidės prie šių darbų. E, grįžtų prie energetikos e, sąjungos turnė Ir labai tikiuosi, kad e, Europos parlamento nariai padės man priartinti energetikos sąjungą prie piliečių kiekvienoje savo rinkiminėje apygardoje. Kai kas iš jūsų jau e, išreiškite susidomėjimą, dalyvaujate viešose diskusijose ir dabar naudodamasis progą norėčiau pakviesti ir visus kitus e, prisidėti prie šių diskusijų. Šio turne pabaigoje atvyksiu į Europos parlamentą ir pateiksiu pirmąjį pranešimą dėl energetikos sąjungos padėties. Aptarsiu jį su jumis ir kadangi šis strateginis dokumentas bus e, svarbaus dinaminio proceso pradžia, e, labai svarbu, kad mes surenktume išsames politinės e, diskusijas ir Aš tikiuosi, kad e, mums pavyks sustiprinti ir valstybių narių politinius įsipareigojimus įgyvendinti energetikos sąjungą. Ir kaip, jau, kaip pasakysiu vėliau, Europos parlamentas, šis, apskritai ir jūsų komitetas taip pat bus strateginis partneris vykstant diskusijoms ir tvirtinant rengiamus teisėkuros paketus. Be politinės krypties komisija daug energijos skirs ir energetikos diplomatijai Apie tai aš dabar kalbėsiu. Čia mes atkreipsime dėmesį į du dalykus. Visų pirma, skatinsime daugiau šalių e, pateikti savo ambicingą įnašą rengiantis COP21 susitikimui Paryžiuje. Ir antra, sieksime diversifikuoti Europos energetikos tiekėjus ir tiekimo maršrutus. Mm, ponios ir ponai, po kelių mėnesių turėsime istorinę galimybę e, imtis e, kovos su klimato kaita tarptautiniu lygiu mūsų veik, veiksmai Europoje bus veiksmingi tik tada, jeigu jie bus pasaulinių veiksmų dalis. Ir daugelis komisijos kolegijos narių jau dabar aktyviai dirbo šioje srityje. E, taip, tai yra ir komisijos vicepirmininkė Mogherini, komisijos narė Skanietė, e, komisijos narys Mimica e, ir kiti aktyviai dirba su E, to susitikimo darbo atvarkė ir žinau, kad e, ir Europos parlamento delegacija e, mums padės kalbėti vienu vardu Europos lygiu. Aš pats plėtosiu dialogą su kai kuriais iš mūsų Afrikos partneriais. Jau pradėjau diskusiją su Afrikos sąjungos komisija, kai buvome pastarąjį kartą susitikę Briuselėje, taip pat ketinu dirbti ir Afrikoje, bendradarbiaudamas su e, COP21 susitikime pirmininkausiančia Prancūzija. Ir e, ta en, diplomatija energetikos srityje bus sutelkta į Europos poreikius ir Komisijos narys Arijas Kanietė neseniai lankėsi Šiaurės Afrikos šalise, ten buvo kalbama apie gamtinių dujų jungtis. Aš taip pat e, dalyvau diskusijose ir su Ukraina bei Rusija dėl vadinamojo žiemos paketo e, įgyvendinimo. Taip pat e, kalbėjau ir apie pietų koridorių, kuriuo Kaspijos, iš Kaspijos jūros Europą bus tiekiamos gamtinės dujos. Žinoma, visa tai yra milžiniškas e, uždavinys, e, kurį dar reikia baigti įgyvendinti. Taip pat e, kartu su komisijos noriu Arijas Kanietė siekiu, kad e, pietričių Europa galų gale būtų integruota į ES energetikos sistemas ir kad kiekviena regiono šalis turėtų galimybę apsirūpinti dujomis iš bent trijų skirtingų šaltinių, kad būtų įveikta tų šalių e, energetinė izolacija. Ir galiausiai, pirmininkė, trečiasis e, ligmuo greta politinio ir diplomatinio ligmens. Komisija šiuo metu įtemptai dirba, siekdama pateikti keletą teisėkuros ir kitų iniciatyvų, kurios apriektų penkias, penkis energetikos sąjungos elementus. Ir e, tvirtinančias iniciatyvas Europos parlamento kaip vienos iš teisėkuros institucijų vaidmuo bus labai svarbus. Ir mes e, Dabar trumpai apžvelgsiu tuos penkis sąjungos elementus. Visų pirma, e, tiekimo užtikrinimas. Iki metų pabaigos mes e, pasiūlysime peržiūrėti reglamentą dėl dujų apsirūpinimo dujomis ir dujų tiekimo, kad būtų užtikrinamas dujų tiekimas, tam tikrų trikdžių atveju, kad būtų sustiprintas regioninis bendradarbiavimas. Ir sieksime didesnio skaidrumo dujų tiekimo sutartise su trečiosiomis šalimis, ko prašė kovo mėnesį vykusi Europos vadovų taryba. Ir taip pat šiais metais ketiname pateikti ir išsame suskystintų gamtinių dujų e, ir saugojimo strategiją. Taip Toliau vidaus rinka. Vasario mėnesį komisijos narys Arijas Kanėtė pristatė komunikatą apie tai, kaip e, pasiekti 10 procentų elektros jungčių tikslą. Sieksime, kad būtų sukurta tikra vidaus rinka, kurioje būtų visapusiškai taikomi ES teisės aktai, taip pat sieksime, kad būtų teisingai taikomi ES teisė ir pradėsime pažeidimų procedūras jei to prireiks. Be to, vasarą, iki vasaros e, atostogų pradžios pateiksime e, dar vieną paketą kartu su e, konsultaciniu komitetu dėl elektros rinkos. Kalbėsime apie tai, kaip geriau integruoti atsinaujinančius šaltinius, kalbėsime apie mažmeninės rinkas, pateiksime vadinamąjį naują pasiūlymą vartotojams. Ir kitais metais teiksime teisėkuros pasiūlymus šioje srityje. Energijos efektyvumas. Šią vasarą per, pateiksime peržiūrėtą energijos ženklinimo direktyvą. E, taip pat parengsime ir šildymo bei vėsinimo strategiją, e, kad išnaudotume didelį potencialą šioje srityje. Taip pat iki metų pabaigos e, komisija pateiks apivartinės ekonomikos paketą. E, šiuo metu jį e, rengia ar žiedinės ekonomikos paketą. E, jį šiuo metu rengia keletas komisijos narių, jų darbą koordinuoja vicepirmininkas Katainen. Toliau. Ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas. Norėčiau padėkoti Jums už susitarimą pasiektą dėl rinkos stabilumo rezervo. Tai mums dabar suteikia galimybę pateikti pasiūlymą dėl e, priekybos e, apivartiniais taršos leidimais sistemos peržiūros. Jis taip pat įeis į mūsų vadinamąjį vasaros paketą. Tai yra svarbus e, teisės aktas reikalingas mūsų CO2 rinkai suorganizuoti. Mes taip pat E, siekiame tikslo tapti numeris vienas atsinaujinančių išteklių srityje. Tai yra svarbus e, įsipareigojimas e, pateiktas energetikos sąjungos strategijoje. Ir po parengiamųjų darbų 2016 arba 2017 metais iš esmės peržiūrėsime atsinaujinančių išteklių direktyvą. Ir baigdamas pakalbėsiu apie inovacijas, kad taptume pasauliniai lyderiai atsinaujinančių išteklių, veiksmingumo technologijų, efektyvumo technologijų srityje, turime išlaikyti savo konkurencinį pranašumą. Ir atnauj... rugsėjo mėnesį paskelbsime atnaujintą strateginių energetikos technologijų veiksmų planą. Ten išanalizuosime dabartinę technologijų padėtį, įvardysime reikiamus veiksmus. Ir kad įgyvendintume visus tuos teisėkuros paketus, mes turime ir toliau dirbti komandos dvasia, imtis kolektyvinių pastangų, kad būtų greitai įgyvendinta energetikos sąjungos strategija. Ir e, šiuo tikslu aš surengiau keletą susitikimų su energetikos sąjungos komanda e, vyko keletas susitikimų dėl dujų, dėl inovacijų mokslinių tyrimų srityje ir iki vasaros mes tęsime šį kolektyvinį darbą, galvosime apie E, kitus teisėkuros paketus, kuriuos ketiname pateikti kitais metais dėl energijos efektyvumo, atsinaunančių išteklių ir transporto priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimo. Pirmininkė, atsiprašau, kad kalbu taip ilgai, bet e, matote, kad nors mūsų dar laukia daug darbo, energetikos sąjunga jau yra pajudėjusi iš vietos. Ir Kadangi šis mūsų susitikimas turi būti struktūrinis e, e, dialogas, aš e, labai trumpai pristatysiu mūsų teisėkuros prioritetus. Taigi šiemet mes pateiksime pirmąjį teisėkuros paketą dėl naujo rinkos dizaino, dėl mažmeninių rinkų, dėl priekybos apivartiniais tašos leidimai sistemos, energijos ženklinimo ir pateiksime ataskaitą apie atsinaujančius išteklius. Mm, žiemos, į žiemos teisėkuros paketą. Jais mm, peržiūrėtas e, dujų tiekimo užtikrinimo reglamentas, ES strategija dėl suskistintų dujų, e, taip pat e, mūsų Mm, dalyvavimas e, dėrybose dėl klimato kaitos e, taip pat bus labai svarbus mūsų kolektyvinis darbas šių metų pabaigoje. Kalbėdamas apie 2016 metus, e, nesigilindamas į smulkmenas, įvardysiu keletą numatomų teisėkuros pasiūlymų. Tai yra pasiūlymai dėl rinkos dizaino ir elektros tiekimo užtikrinimo, energijos efektyvumo paketas ir galbūt bus pateiktas ir atsinaujinančių energijos šaltinių paketas. Ir baigdamas noriu padėkoti Jums už tai, kad domitės šią temą, remiate mus. Aš mm, manau, kad mes ir toliau tęsime savo bendradarbiavimą mm, politinėje, teisėkuros ir diplomatinėje srityje. Manau, kad dirbsime tomis kryptimis, kurias minėjau savo įžanginėje kalboje, o dabar nesu pasirengęs išklausyti jūsų. Labai dėkuoju už jūsų pranešimą ir dabar mes suteiksime galimybę koordinatoriams užduoti klausimus. Nepamirškite, kad e, turite neviršyti dviejų minučių skirto laiko. Pita Liza, dėkoju pirmininkė, dėkoju vicepirmininkė. pirmininkė. Aš manau, kad tai, ką jūs mums papasakojote, tai mus tikrai labai padrasino. E, kai kalbėjote apie energijos, energetikos sąjungą, norėčiau pabrėžti, kad e, šitą temą iškėlė parlamentas ir dabar labai aišku, kad E, tai yra sritis, kur e, reikalingos direktyvos ir dėl tų direktyvų yra priimami sprendimai per parlamento ir tarybos bendro sprendimo priimimo procedūrą. Ir e, par parlamentas kai kuriuose srityse norėtų galbūt atlikti mažiau svarbu vaidmenį. Taip pat E, mums e, svarbu turėti dar vieną direktyvą dėl efektyvaus energijos vartojimo iki 2020 metų. Tad būtų labai gerai, jeigu papasakotume, kokia su tuo situacija. Ir taip pat šiame e, dokumente dėl energetikos sąjungos, kurį jūs pateikėte, yra tam tikras netikslumas. Efektyvus energijos vartojimas yra E, paminėta, kad, e, kad siekia, siekiamybė yra 27 procentai, kitur sakoma 30 procentų, e, tačiau Jean-Claude Juncker Europos parlamente sakė, kad 30 procentų yra minimalus siekis. Todėl manau, kad reiktų paaiškinti, kaip komisija ketina konkrečiais veiksmais pasiekti Jean-Claude Jungerio įsipareigojimą. Kitas klausimas dėl energetikos ženklinimo e, direktyvos. Apie tai buvo pranešta dar praėjusi e, birželį ir e, norėtume sužinoti, ką konkrečiai planuoja šioje srityje komisija nuveikti per ateinantį mėnesį. Dėkoju. Ačiū. Dabar Matijas Grota iš socialdemokratų. Dėkoju, pirmininkė. Pone vicepirmininkė. Energetikos politikos esminis dalykas E, yra susijęs e, su e, emisijo ETS sistema. Ir mm, čia, čia mes sutinkame su taryba, taryba ir parlamentas laikosi vienos nuomonės, tačiau susidarė tam tikras spaudimas dėl to, kad mums apskritai reikia reformos, reformuoti šitą ETS E, sistemą. Ir e, buvo paminėta, kad 2015 metų vasarą bus pateiktas pasiūlymas dėl tos reformos, tačiau paskui paaiškėjo, kad tam reikės dar viener metų. 2015 metais e, yra nusibrieštas tikslas tai reformai, tačiau yra daug dalyvių, kurie nori investuoti į Europos energetikos sektorių. Taigi norime sužinoti, kada bus pateiktas pasiūlymas ir taip pat e, norėtume sužinoti apie lobistų grupės, kokios jų pozicijos. Ir taip pat dėl e, anglės dvideginio nutekėjimo norėčiau paklausti, ką, jie, ką lobistai apie tai galvoja ir ar apie tai bus kalbama ir diskutuojama ir ar mes liksime esamoje situacijoje, ar mes visgi. Uh, padarome tokią išvadą, kad 2008-2009 metais mes buvome per daug dosnus, kai e, parengėme šitą anglės e, dvideginio nutekėjimo e, paketą. Kaip bus užtikrinta, kad nebus tų sertifikatų antplūdžio. Be abejo, daug kas buvo įtakota vykusios krizės, tačiau bet kokiu atveju mums reikia užtikrinti, kad šita reforma būtų funkcionuojanti ir nevilkinama. Europos Sąjungos finansų ministrai buvo labai kūrybingi ir įvedė įvedė mokesčius energetikos sektorija. E, energetikos e, sąjunga e, turėtų būti paremta nacionaliniais sprendimais. Dabar dėl Paryžiaus. Kai, koks bus vaidmenų pasirink, pasidalymas tarp parlamento ir kitų institucijų? Parlamentas parengs pranešimą ir mums įdomu, kaip komisija e, skatins tai. Ir e, ar mes turėsime dar vieną tokią galimybę Paryžiuje. Mums reikia saistančio susitarimo, o ne bendros deklaracijos ar ketinimų protokolų. Tiek, tiek norėčiau pasakyti. Thank you very much. And now Ms. Visnievska. Dėkoju, ponė Višnievska iš AKR. Dėkoju, komisarė. Daugelį kartų aš pasisakiau prieš Europos komisijos savoką, e, koncepciją paremtą e, dekarbonizavimu. Ir dabar mums reikia aiškumo mm. naftos perdirbimo pramonės rytyje naftos perdimo srityje mums e, reikės padengti proporcingą e, kaštų dalį, kurių reikės norint sukurti energetikos sąjungą. Tai be abejo ES e, perdirbimo gamyklų konkurencingumą sumažins, o tai reiškia, kad ES valstybės narės taps labiau priklausomos nuo energijos šaltinių. Dėl vykdomos klimato politikos ES naftos perdirbimo įmonės praranda konkurencingumą nuo 2008 metų. Mes uždarėme tais metais 16, 16 tokių įmonių. Kalbant apie žalios naftos tiekimą, tiekimo užtikrinimą ES, turime nepamiršti, kad esame smarkiai priklausomi nuo e, vidurio ir rytų Europos valstybių narių o Lenkija apie 90 procentų e, žalios naftos importuoja iš Rusijos. Todėl labai svarbu užtikrinti kad tiekimo šaltiniai būtų labiau diversifikuojami. Naftos perdirbimo įmonėms reikia labai aiškių įsipareigojimų ir tikslų. norėdami suformuoti energetikos sąjungą, mes turime ypatingai susitelkti ties um, įprastiniais, tradiciniais uh, energetikos šaltiniais. Tai apima ir žalę naftą bei dujas. Ir na, ne, turime nepamiršti hidrovandenilio panaudojimo Europos Sąjungoje. Be to, uh, formuojant Europos E, energetikos sąjungą, reiktų nepamiršti, jog e, ža, e, žalios naftos bei dujų tiekimas smarkiai užtikrina ES energetinį stabilumą. Kokius veiksmus jūs numatote siekiant diversifikuoti žalios naftos tiekimą ES ateityje? Ačiū. Dėkoju. Pone Germandė iš Alde frakcijos. Dėkoju, pirmininkė. Mums dar toli eiti. Ir aš esu įsitikinęs, kad vienintelis būdas, kaip galime užtikrinti Europos e, pramonės konkurencingumą pasaulyje, yra e, paversti ją mažai anglies dvideginio išmetančią e, ekonomiką. Tai turi būti ne tik švariausia, bet ir konkurencingiausia E, pramonė e, pasaulyje. Ir aš labai norėčiau padėkoti Jums už įžankinį žodį ir dėkoju už tai, kad pristatėte mums šį rytą e, šį energetikos turnė planą. Ir turiu pasakyti, kad baiminuosi, jog jums reikės užsimti labai labai užsimti magiją ir e, pas, labai sunkiai pasistengti įtikinti e, valstybės nares e, kad jos sutiktų su energetikos sąjunga susidančiais 28 skirtingų energetinių sistemų, tačiau mums jos tikrai reikia. Uh, tam, kad užtikrintume, jog mūsų energija, energetikos sektorius ateityje būtų švarus ir energija būtų pigi. Aš turiu keletą klausimų dėl energetikos turnė. E, keletos valstybių narių aš klausiu apie klimato ir energetikos e, planus. E, jūs sakėte, kad jūs paklausite valstybių narių apie tos planus, ar tai, tai tikrai gera idėja, tačiau jūs E, jų klausite apie tai, kaip jos siekia iki 2050 metų pasiekti tokį lygį, jog e, faktiškai jos nebeišmestų anglės dvideginio. E, kai kalbėjote apie Junkerio planą, tai ar manote, kad investicijos turėtų būti orientuotos į mažai emisijų turinčią veiklą? Ir kokiam laikotarpiui tai e, numatote, gal galėtumėte patikslinti 30-40 metų į priekį. Taip pat noriu paklausti e, komisaro, aš girdėjau gandų, kad komisija e, pašalino iš savo semestro audito subsidijas užkesniam kursui. Uh, E, lygiai taip pat e, praėjus, e, praėjusiais metais Italija negavo subsidijų savo iškasniam turui. Daugeliu kitų valstybių narių nutiko tas pats. Ir žinome, kad 80 milijardų eurų buvo skiriama tokiom subsidijom. Dabar mes turėsime mokėti dvigubai. Pirmiausia, reikia mokėti už subsidijas, paskui tam, kad sutvarkytume viską, kas vyko ne taip, visą tą sumaištį. Kaip jūs ketinate atsisakyti po truputį Europoje tų subsidijų, kurios žaloja aplinką? Ačiū. Thank you and now for... Ačiū. GUE frakcijos vardu, ponia Konečne. Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė, ačiū už šį žanginį pasisakymą. Taip pat už tai, kad pristatėte planą ir pateikėte, minėjote datas. E, tikrai džiugu, kad kažkas mini datas, nes datos e, tokiuose diskusijose minimos labai retai ir labai retai tų paminėtų datų yra laikomasi. E, galite nebejoti, kad mes e, jūsų apie tai dar paklausime ateityje. E, Noriu aptarti keletą dalykų, kurių kolegos nepaminėjo. Minėjote energijos šaltinių diversifikavimą. Nemažai jūsų pirminių pasiūlymų buvo skirti infrastruktūrai ES valstybėse narėse. Ir tiems siūlymams prireiks daugybės pinigų. Ir kai infrastruktūra kaip pasiekti tą lygį, kad infrastruktūra būtų taip išplėtota, jog valstybės narės galėtų pačios savarankiškai spręsti tuos klausimus. Jūs apie tai nekalbėjote, galbūt jūs mastote, jūsų planai yra e, daugeliu metų į priekį, bet aš norėčiau, kad pasidalintumėte mintimis apie tai, ne tik apie e, energijos tiekimo, energijos šal, tiekimo šaltinių diversifikavimą, bet ir apie tai, kas vyksta viduje. E, situacija yra pavojinga, ypač Čekijos Respublikoje, nes jeigu mes nemodernizuosime savo infrastruktūros, Ir jeigu neužtikrinsime diversifikuoto energijos šaltinių, iškyla rimta energijos e, tiekimo nutrukimo grėsmė. Prieš tris mėnesius kalbėjote apie kovą su energetiniu skurdu ir vėlgi tai, tai nedavė jokių rezultatų. O vis daugiau žmonių susiduria su energetiniu skurdu arba negali sauliaisti nusipirkti reikalingos energijos. Jūs sakėte, kad konkurencinga rinka išspręstų šią problemą, tačiau aš nemanau, kad šį klausimą reikia spręsti rinkos priemonėmis. Reikia ieškoti sprendimo ES viduje, kaip rengėte spręsti energetinio skurdo klausimą savo naujame plane ir ar jūsų pozicija, kurią pristatėte prieš tris mėnesius, kaip nors pasikeitė? Ačiū. E, žalių vardu ponas Bas Eikhut. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narių už gana išsamų pristatymą, ką darysite su vasaros ir žiemos paketais. Tikrai džiugu, kad pasidalinote mintimis apie tai, bet žinoma, natūralu, kad mes paskui jums užduodame klausimus šiomis temomis. Jūs minėjote energetikos sąjungos valdyseną. E, tokios valdysenos sistemos dar nėra. Tačiau nežiūrinti tai, praėjusią savaitę, kai buvo paskartos šalims skirtos rekomendacijos, nieko nepasakyta energetikos klausimais ar energijos taupimo klausimais, kai tuo tarpu praeisiais metais paskelbus rekomendacijas net kelioms šalims buvo pasiūlyta apmokestinti ne darbo jėgą, o e, taršą. Šiais metais rekomendacijų šią temą nėra Europos semestro kontekste. Tai yra sritis, kurioje, kur ES nori siekti pažangos. Jūs tarsi norite e, įdėkti, įtvirtinti vienodus standartus. Aš nesuprantu, kodėl dabar nieko apie tai nebekalbama. E, sakote, kad vis tai ateis vėliau, kai bus sukurta energetikos sąjungos valdysenos sistema, kai tuo tarpu žinome, kad aplinkos sauginiai klausimai yra neatsiejamai glaužiai susijęs su ekonomikos augimo klausimais. Taigi aš manau, kad tai neteisinga. Tai, kad e, šalims skirtose rekomendacijose nėra kalbama apie energetiką. Taip pat e, priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas. E, jūs kalbate tik apie vertinių taršos leidimų sistemą. O kaip su transportu? Kaip su kūro kokybės direktyva? Kaip su skalūno dujomis. Ta, ta, ta, ta klausimą būtina spręsti. Mane neramina tai, kad jūs kalbate tik apie apivartinius taršos leidimų sistemą, kai kalbate apie dekarbonizavimą ir e, energijos našumą. Jūs labai trumpai minėjote žiedo ekonomikos paketą. Gal galite paaiškinti, kaip žiedo ekonomikos pasiūlymas atitiks pasiūlymą dėl išvaistamos energijos, ko, ko, kurio laukiame. E E, jeigu ta energija bus laidojama savartinuose, tai bus blogiausias dalykas. Gal galėtumėte labiau pakomentuoti šias temas? Ačiū. Ir galiausiai e, FDD frakcijos vardu ponė Heidi. Ačiū pirmininkė pristatėte tikrai plataus užmojo programą. Kalbėjote apie būtinybę geriau išnaudoti e, atsinaujinančios energijos ir kitų energijos rūšių derinį. Visi šie pasiūlymai reikalaus direktyvų pakeitimų dėl anglės surišimo ir saugojimo, taip pat dėl e, pasidalymo šioje srityje tenkančią naštą, taip pat e, norint koreguoti apivartinių taršos leidimų sistemos silpnasias vietas. Taip pat e, nekalbame apie e, darbo tvarkės, numatytos darbo tvarkės keitimą, tai yra vėlesniam laikotarpiu numatytų užduočių atkelimą į priekį. E, pavyzdžiui, direktyva dėl anglės sugavimo ir saugojimo e, apima ir nuostatas apie peržiūrą. Ir tuo pagrindu galėtų, ir, ir tos nuostatos galėtų mums padėti pasiremti e, demonstraciniais planais, tačiau tokie planai ne, neparengti ir anglies surišimo ir saugojimo uh, mastai nukrito. Taigi, atsižvelgiant į visus trūkumus, galbūt reikėtų bandyti sutelkti mūsų dėmesį į žmogišką į faktorių ir taip pat stengtis kuo daugiau energijos sutaupyti. Taip pat noriu paklausti, kokios politikos rengėtis laikytis kad būtų galima panaudoti, panaudoti alternatyvius finansavimo šaltinius, kad galėtume plačiau išnaudoti, panaudoti išmaniuosius energijos tinklus ir visapusiškai integruoti atsinaudinančių energijos šaltinių panaudojimą į Europos energijos tinklus. Ačiū dabar žodis komisijos vicepirmininkui Šefkovič. E, turite galimybę atsakyti į pirmąjį klausimų bloką. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už visus klausimus. Lys, ponas Lyzė ir pona, ponas Eikhut akcentavo valdysenos sistemos svarbą. Čia norėčiau paminėti Europos parlamento vaidmenį be bejonės. E, Pateikiami pasiūlymai turi būti uh, nagrinėjami dalyvaujant parlamentui, nes parlamentas yra pamatinės svarbos institucija ir, ir tik tai taip komisija gali dirbti ir parlamento vaidmuo busimoje valdysenos sistemoje bus tikrai svarbus ir mes drauge rengiame teisėkros pasiūlymus dėl energetikos sąjungos. Norėčiau dar kartą paaiškinti kokią valdysenos sistemą rengiame. Komisijai svarbu, kad ta sistema būtų dinamiška ir gyvybinga, nes be patikrų, e, stebėse, be, be, be patikrų ir stebėsenos sistemos negalėsime pasiekti pagidaujamų rezultatų. Tuo pat metu puikiai suprantame, kad įmamės e, naujo projekto, dirbame srityje, kuri daugelį metų buvo e, nacionalinio suvereniteto sritis ir po Lisabono sutarties įsigaliojimo energetikos sritis yra bendrų kompetencijų sritis ir čia reikia bendradarbiauti. Ir šiuo metu valstybėms narėms e, teikiame savo analizę, E, mū, savo požiūrį į valstybės narės ir kaip mūsų manimų tos valstybės narės turėtų dirbti e, pagal penkis ma matmenis, kokios yra valstybių silpnosios, stipriosios pusės, kokie yra energetiniai kiekvienos šalies poreikiai. Taip pat norime išgirsti ir šalių požiūrį, e, kad jos pasakytų, ar jos pritarė mūsų nuomoniai. Ar ką jos apie tai mano, nes mes turime remtis bendru sutarimu, tai turi būti mūsų atspirties taškas, kurio pagrindu mes dirbsime. Todėl turime sulaukti valstybių narių e, atsakymų iki šių metų e, rudens. Į diskusiją su valstybėmis įtraukėme klausimus e, ir dėl dekarbonizavimo, dėl energijos taupimo, e, E, tikslus dėl 2030-ųjų, kad nepamirštume 2050-ųjų tikslų, nes dėl jų visi draugė susitarėme. Ir paskui tą visą informaciją išanalizuosime ir jums pristatysime šių metų spalio mėnesį. Manau, kad tai turėtų būti kiekvienais metais re, e, vykstanti peržiūrą, kad įvertintume, kaip mums sekasi kurti energetikos sąjungą, kokiu rezultatu pasiekėme, kur atsiliekame, kur reikia daryti politinį spaudimą, kur reikalingas politinis vadovavimas, kad energetikos aplinkosaugos konkurencingumo e, ministrai galėtų tuos klausimus svarstyti. E, Europos vadovų taryboje e, gruodžio mėnesį turėtų būti svarstomas šis klausimas ir paskelbtos išvados, kaip, kaip toliau dirbti, kuriant energetikos sąjungą. Taip pat norime užtikrinti pasitikėjimo ryšį tarp e, valstybių narių ir ES institucijų, rengiant ambicingus e, energetikos ir, ir klimat, kovos su klimato kaita nacionalinius planus. Reikia konkrečių kelio gairių planų, kur būtų išdėstyta kaip valstybės rengėsi pasiekti tų tikslų ir kaip jos kurs energetikos sąjunga iš nacionalinės perspektyvos. Taigi tokios pažangos sieksime ir rekomendacijos, kurios bus susijętos su energetikos ir klimato kaitos planais, mūsų pag mūsų nuomonė turėtų apimti ir rekomendacijas, kurios neįtrauktos į šalims skirtas rekomendacijas, rengiamas pagal makroekonominį e, valdymą kiekvienais metais. Mes norime daugiau dėmesio skirti e, šiems klausimams kitame kontekste, nes rekomendacijos yra bendresnio požiūrio, tačiau mes nepamiršome savo užduočių Pavyzdžiui, gairėse dėl valstybės pagalbos taip pat yra kalbama apie energetiką, ypač siekiant e, atsisakyti aplinkosaugai aplinkai e, žalą darančių medžiagų. Jums leidus norėčiau atsakyti į daktaro Lyzės klausimą apie tai, kaip ši naujoji valdyseno sistema bus susijęta su energetikos sąjungos kūrimu ir mūsų planais klimato srityje. Energijos našumo srityje mes E, sieksime peržiūrėti energijos našumą direktyvą, e, siekdami 30 procentų tikslo, nes jis paminėtas Europos vadovų tarybos išvadose ir būtent tai mes ir siūlome. Ir mm, komisijos manimų tai yra teisingas tikslas. Ir jo negalime pamiršti, net jei, 20, net, net jei pirminį tikslą, kaip pirminį tikslą taryba patvirtino 27 procentus. Aš tik, tikiuosi, kad Paryžyje bus uh, susitarta patvirtintas e, kelias, kaip, kelias priekin. Ko aš tikiuosi iš Paryžiaus susitikimo? Aš tikiuosi, kad Paryžius bus sėkmė. Tačiau tai bus sėkmė tik tuo atveju, jei Paryžioje bus e, pasiektas teisiškai saistantis susitarimas. Geriausiu atveju tai turėtų būti uh, jungtinių tautų klimato kaitos uh, konvencijos protokolas, kurį turėtų ratifikuoti visos e, konvencijos narės ir įsipareigoti sumažinti e, teršalus pasauliniu mastu. Taip pat reikėtų įsipareigoti nuolatos renkti peržiūras išsiaiškinti, ar mes galime sustiprinti savo pozicijas, e, mažindami CO2 išmetalus. Taip pat turime išsiaiškinti, ar, mums, ar mes sėkmingai siekėme, pasiekėme iškeltų tikslų laiku. Taip pat turime tik, e, renkti ataskaitas. Dabar yra tokia padėtis, kad E, mes tikimės, kad, kiek, kad, kad, daug, kad daugybė valstybių pateiks e, informaciją, kurios mes iš jų prašėme ir kuri yra reikalinga šiuose dėrybose. E, kalbu apie šalis pasauliniu mastu, kurios yra didžiausios teršėjos ir dirbame su svarbiausiamis valstybėmis, kad būtų įmanoma pasiekti susitarimo Paryžiuje. E, mano kolega Rieskanietė šiandien yra Berlinė, jis dalyvaus e, didžiojo septynetuko, didžiojo septyneto aplinkosaugos ministro susitikime, kuris vyks rytoj ir aš tikiuosi, kad jis vadovaus mūsų daryb, darybininkų komandai Mm, susitikime Paryžiuje. Tačiau tai nereiškia, kad visi kiti komisijos nariai, kurie taip pat atsako už šios klausimus, galės tinginiauti. Mes e, dirbsime diplomatinį darbą bendraudami su, val, su vyriausybių atstovais, taip pat e, propaguosime išmaniųjų miestų sistemą ir sieksime, kad visi, kurie susijęs su šia sritimi, aktyviai dirbtų rengiantis Paryžiaus konferencijai metų pabaigoje. Dėl apivartinių taršos leidimų sistemos, ponė Grotė, noriu patikinti, kad iki šių metų e, vasaros atostogų mes tikimės parengti minėtą pasiūlymą. Taip pat e, E, dėl anglies nutekėjimo. E, labai svarbu, kad parlamentas e, dalyvautų rengiant gairias šiuo klausimu, kad būtų išnaudotos pačios moderniausios prieinamos technologijos ir kad tuo pagrindu mes sukurtume ambicingą šio laikinę apivartinių taršos leidimų sistemą ir užtikrintume, kad anglis iš Europos nenutekėtų į kitas valstybės, į kitus žemynus. Taip pat reiktų pažymėti, kad kalbant apie pramonę, mes rengėmės patvirtinti gana svarbius kriterijus pramonės sektoriui ir manau, kad tų kri kriterijų sistemos patvirtinimas vykdant ATS e sistemą bus labai svarbus žingsnis. Mes sieksime nepamiršti ir tų šalių ir teritorijų konkurencijos veiksnio, kuriuose tokios gairės ir tokie kriterijai negalioja. Ponas Gebrandi uždavė klausimą apie konkurencingumą. Aš sutinku su jumis, kad Europa yra puikus pavyzdys, atskleidžiantis, kaip galima atsėti ekonomikos augimą ir, ir sumažinti, e, išskaidyti ekonomikos augimą ir e, sumažinti CO2 išlakas. Mes tai įrodėme. tai pozityvi patirtis ir kalbant apie mūsų įmonių energinį našumą, tai tas našumas yra dvigubai didesnis nei jungtinių valstijų įmonių. Tai labai svarbus indėlis į at, įnašas į ateitį, tai svarbus e, veiksnys mūsų įmonių augimui ir valstybės tai turėtų suvokti. energetikos sąjungos samprata ir europietiškas požiūris. Na, nebus lengva visus įtikinti, kad mūsų pasirinkimas teisingas. Tačiau net jei energetikos sąjunga e, siūlo skirtingas galimybės skirtingoms valstybėms, pavyzdžiui, šiaurės šalims, aktualiai aktual, aktualesnis dalykas yra atsinaujinantis energijos šaltiniai bei energijos našumas. Pietričių Europai svarbiau yra e, energinis saugumas, vidurio Europai e, bendradarbiavimas energetikos rytyje. Akcentai skiriasi, bet svarbu į tai atsižvelgti ir e, parengti bendrą politinį planą ir taip atsižvelgti į valstybių narių ypatumus. Ir manau, kad tokiu būdu pasieksime daug geresnio rezultato bendrai Europos mastu. Junkerio investicijų fondas. Žinau, kad netrukus vyks trišalio trišalis susitarimas šiuo, susitikimas šiuo klausimu ir Irki Katainenberg ir Salina Georgieva jame dalyvaus. Tikiuosi, kad ten bus pasiekta ženklios pažangos. O kalbėdamas apie ateities projektus, kalbant apie tai, kur stinga investicijų, tai infrastruktūra, e, transportas ir energetika yra to, tos rytis. Žinau, kad jūsų komitetų labai svarbu infrastruktūra ir, ir aš tikiuosi, kad energinis, energijos našumas bus tas rytis, kuris susilauks daugybės rimtų investicijų iš Junkerio investicijų plano ir kad, kad reikalinga finansinė parama bus subalansuotai padalinta visiems prioritetams, kuriuos turime spręsti dabartiniu ekonomikos, gyvav... E, ekonomikos etapu. Uh, Jums leidus norėčiau už, atsakyti kitus užduotus klausimus. Man atrodo, kad poniai konečnai aš jau atsakiau apie energijos šaltinių diversifikavimą. Mes dirbame siekdami užtikrinti, kad tradiciniai energijos šaltiniai Rusija, Norvegija, Alžyras, e, kad juos papildys pietų Pietinis koridorius, taip pat dujos iš Kaspijos jūros, e, rengėme savo suskystintų gamtinių dujų strategiją e, ir turime renkti ir ener, to, našaus energijos naudojimo planus, renkiant bet kokį di, naują stambų infrastruktūros planą, turime išsiaiškinti, kokie bus, mūsų, kokie bus to plano poreikiai energijai ir, ir kiek, pavyzdžiui, iškastinio kūro mes naudosime 2020 ir vėliau, ir kokia papildoma infrastruktūra reikalinga. Energinis skurdas yra labai svarbus klausimas. Dirbsime aktyviai dirbsime su valstybėmis narėmis, spręsdami šį klausimą. Galbūt e, šį klausimą galima būtų spręsti įvedant papildomą priemoką už energiją arba galbūt im, valstybėse narėse raginsime imtis priemonių ir skirti papildomą paramą žmonėms, kurie ne, ne, neišgali susimokėti už reikalingą energiją sieksime vengti bet kokių vidaus rinkos iškraipimų. Ponui Eikhut ir poniai Evi, atsakydamas noriu pasakyti, kad transporto dekarbonizavimo planai turėtų būti parengti 2016-aisiais, draugė su ponia. E, o poniai Evi galiu pasakyti dar, kad e, anglės surišimo ir saugojimo e, technologijų demonstracijų demonstracinė įmonė yra labai daug kainuojantis projektas. Sėkmingai to, toks panašus projektas įgyvendintas Kanadoje. Bet Europoje mes taip pat turėtume skatinti tokių iniciatyvų atsiradimą ir net 400 naujų fondų turėtų atsirasti E, skirtų šiam, šią iniciatyvai. Pone pirmininkai, aš tikiuosi, aš sakiau visus klausimus, jei ne, atsakysiu juos kitame raunde. Ačiū. You start, uh... Ačiū, dabar pradėsime antrąjį klausimų raundą. E, turiu paprašyti kolegų laikytis jiems skirto laiko. Prašau kalbėti neilgiau kaip vieną minutę. Ir dabar žodis poniai Grostet. Merci beaucoup. Euh, Ačiū. Tikrai, e, vicepirmininkė, jūs jau pateikėte mums daug informacijos apie svarbius e, energetikos sąjungos e, aspektus. Jūs kalbėjote, pavyzdžiui, apie šaltinių diversifikavimą, taip pat kalbėjote ir apie Kaspijos dujų, dujotekį, tą dujotekį, kurio dujos tekėtų iš Kaspijos jūros. Bet aš norėčiau šiek tiek e, dar pasigilinti į šį klausimą. Jūs nekalbėjote apie viduržėmio jūros erdvę. Tai yra zona, kurioje yra daug išteklių, yra daug ir energetikos galimybių. Pavyzdžiui, yra atsinaujinančių energijos išteklių, saulės energijos arba, pavyzdžiui, gamtinių dujų. Norėčiau paklausti, ar Europos komisija ketina E, steigti partnerystę su viduržėmio jūros šalimis, su Magrebo šalimis, kad būtų užtikrintas, užtikrintas e, energijos šaltinių diversifikavimas. Ačiū dabar, ponia Dali. Thank you, Chair. Um, Ačiū, pirmininkė. E, vicepirmininkė, jūs šiandien jau kalbėjote apie tai ir aš esu tikra, kad Europos komisija tikrai yra pasiryžusi įgyvendinti energetikos sąjungą, siekti, kad ji būtų sėkminga. Aš norėčiau jūsų pasiteirauti apie energetikos sąjungos paketą. Jame pirmą kartą kaip tikslas buvo įvardytas priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas. Be to, Apie tai yra labai konkrečiai užsiminta ir kovo mėnesio vadovų tarybos išvadose. Tai jau yra geras žingsnis pirmin. Vis dėlto manau, kad e, reikėtų ir pateikti kaip galima greičiau ambicingus teisėkuros pasiūlymus. Šiandien jūs pademonstravote valią teikti pasiūlymų dėl um, energijos tiekimo užtikrinimo, dėl įvairių šaltinių, taip pat kalbėjote apie kitus mechanizmus, bet aš norėčiau paklausti, kiek komisija yra pasirengusi nustatyti privalomus rodiklius, kad užtikrintume tvarumą ir įgyvendintume priklausomybės nuo iškasnio kūro mažinimo tikslą. Taip pat minėjote ir transportą. Ar komisija ketina pateikti kelrodį planą dėl alternatyvaus kūro panaudojimo, e, turint galvoje, kad ir taip pat ir elektrinių automobilių, nes tai gali padidinti elektros paklausą ateityje. Ačiū dabar panas Dankan. Pirmininkė, vicepirmininkė, ačiū. E, visų pirma, pasakysiu, kad jūs turite atvykti į Škotiją. Būtent ten pamatysite, kaip veikia visi energetikos sąjungos e, aspektai. Turiu galvoje ir jungtis, tradicinė energija, atsinaunančią energiją. Ir aš tikrai norėčiau jums išvykusi turnė iš karto, paraginti jūs išvykusi turnė iš karto vykti į Škotiją. E, bet ar nėra taip, kad mes tiesiog e, čia galvojame apie atskiras sritis ir nematome visumos? E, manau, kad taip yra valstybėse narėse ir galbūt komisija turėtų pasistengti e, pastumėti valstybės narės prie bendros komis, pozicijos, nes jeigu nebus tos Mm, bendros pozicijos gali atsitikti taip, kad bus sukurtos 28 atskiros energetikos sąjungos. Ir norėčiau paminėti Šiaurės jūros tinklo pavyzdį, manau, kad tai yra geras pavyzdys. E, manau, kad e, geriausia strategija būtų e, suvienyti valstybės narės prie bendro plano, bendro požiūrio. Ir taip pat reikėtų galvoti ir apie finansavimą, kad finansavimas būtų E, realus. O be to, tai manau, vėlgi atsidursime e, tokioje padėtyje, kai atliesdami atskiras dalis nematysime visumos. Now, Miss, uh, Ačiū dabar, ponas Martinės. Eh, muchas gracias. Eh, los beneficios del modelo de gestión de. Ačiū. Europos Sąjungoje naudojamo modelio privalumai yra abejotini. E, turiu galvoje piliečių požiūrį ir Europos komisijos parengtą energetikos sąjungos e, modelį. E, yra orientuojamasi į didelius energijos gamybos centrus, į didelius vartotojus ir visam tam prireiks 200 milijardų eurų eurų investicijų per artimiausius dešimt metų. To prireiks e, aukštos įtampos linijoms nutiesti, dujotekiams nutiesti, e, bet nežinau, kokiu privalumu tai galėtų duoti atskiriems asmenims, mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes daugelis tų žmonių yra labai sunkioje padėtyje dėl didelių sąskaitų už energiją. Maždaug 50 milijonų žmonių Europoje ne, neišgali susimo, susimokėti sąskaitų. Mes kaip politikai neturėtume to toleruoti ir dėl to noriu labai aiškiai pasakyti, kad turime labai didelių abejonių dėl siūlomo modelio. Noriu paprašyti jūsų iš naujo permastyti šį modelį. Manau, kad reikėtų galvoti apie vartojimo mažinimą, reikia keisti transporto modelį, reikia daugiau remtis atsinaujinančiais šaltiniais ir taip pat e, reikėtų galvoti apie atominių elektrinių e, rekonversiją, e, skaidrumą ir visuotinės prieigos prie energijos užtikrinimą. Thank you, Chair. Uh... Vice, President. Ačiū, pirmininkė. Vicepirmininkė, norėčiau grįžti prie priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimo arba dekarbonizavimo, dekarbonizavimo klausimo. Tai yra vienas iš pasiūlymų. E, mūs, mano kolegos jau aiškino vieną iš svarbiausių e, grėsmių šioje srityje, tai yra aplinkai pavojingos medžiagos. E, taip pat e, siekiant mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro, pavojų gali kelti ir dabar Europoje vykstančios diskusijos. Valstybės narės nori uh, apsirūpinti saugia energija, bet kita vertus š, diskusija šią temą gali būti pasinaudota kaip trojos arklių siekiant prastumti iškastinį kūrą ir skatinti uh, vietos gamybą, tai yra anglės kasimą, skalūnų dujų išgavimą ir kito iškastinio kūro naudojimą. Aš norėčiau paklausti, ar jūs siekiate suvienodinti valstybių narių poreikius, e, siekdami mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro. Jūs kar, taip pat esate sakęs, kad e, centrinės ir vidur, rytų Europos šalyse e, būtinybė, poreikis apsirūpinti energiją nustelbė dekarbonizavimo pastangas. Ačiū dabar ponas Fonte. Grazie, Presidente. Stavo finendo di sentire la traduzione. Ačiū. Pirmininkė laukiau, kol man bus išversti ankstesnio kalbėtojo žodžiai. Taigi, pasiūlymai dėl energetikos sąjungos, kurie teikiami ES, turi būti grindžiami įvairių e, valstybių narių poreikių pusiausvyrą. E, energetikos sąjunga turi būti grindžiama piliečių poreikiais ir labai tikiuosi, kad taip ir bus. Kalbėdamas apie piliečius, noriu pateikti techninio pobūdžio klausimą. Praėjusią savaitę buvau susitikęs su keletu piliečių, ruoždamasis šiam susitikimui, jų klausiau, kokius klausimus turėčiau pateikti jums. Taigi turiu dabar tris klausimus. Žmonės labai susirūpinę dėl to, kad yra labai priklausomi nuo energijos tiekimo iš Rusijos ir Šiaurės Afrikos. Kokia yra ES strategija? E, siekiant e, susidoroti su staigiu energijos tiekimo pertraukių iš Rusijos ir Šiaurės Afrikos. Antras dalykas - daug ekspertų, mokslininkų m, mm, kalba apie tai, kad m, Dėl, dėl didelių naftos kainų, ar yra m, mm, kokia nors strategija šioje srityje? Uh, Kitas dalykas dėl e, skalūnų dujų išgavimo, dėl e, skaidimo, skaidimo būdų. Kaip komisija vertina e, dirbožėmio skaidimo darbus tankiai apgyvendintose vietovėse? Ačiū, pirmininkė. E, vice, komisijos vicepirmininkė, jūsų pasisakymas šiandien man suteikia daug energijos. Aš norėčiau pasiūlyti komisijai ir valstybėms narėms keisti taip, kai yra, kaip yra investuojamos lėšos į kaimo plėtrą ir daug, galvoti daugiau apie energetikos sąjungą. E, Europos ūkiai pasižymi mažų produktivumų, gauna mažai pelno, bet daug moka už energiją. Paaiškinsiu, kokia padėtis yra Slovenijoje. Mes 300 e, eurų kiekvienam hektarui investuojame, siekdami didinti produktivumą, bet nekeičiame energijos šaltinių. Taigi aš noriu pasiūlyti labai konkrečią idėją. Siūlau panaudoti uh, subsidijas tam, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos ir kad ūkininkai būtų skatinami investuoti į atsinaujinančius mm, šaltinius. E, jiems turi būti teikiamos išmanios išmanios e, e, paskatos. Jie turi būti skatinami, pavyzdžiui, renkti saulės baterijas, jie turi būti prijungiami prie išmanaus tinklo ir subsidijos gali būti tiesiogiai teikiamos energijai gaminti. Manau, kad tai tikrai būtų įmanoma įgyvendinti. Taigi trumpai tariant, klimat, kova su klimato kaita, kaimo plėtros veiksmai turi būti įtraukti į bendrą strategiją, į vieną strategiją. Ar, mm, ponė vicepirmininkė, galėtumėte numatyti tokią veiksmų kryptį per artimiausius keliarius metus? Miss Guteland. Dėkoju, ponė Gudoland. Tack, herr ordförande, och tack, vice ordförande. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju, vice pirmininkė. Dėkuoju už puikų pranešimą su daugeliu faktų ir už tai, kad labai aiškiai atsakėte į užduotus klausimus pirmą kartą. Džiugu, kad panau, paminėjote atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir e, tai, kad iki 2017-2018 metų norėtumėte atsinaujinančių energijos šaltinių direktyvos, tačiau mes jau turime numatytus sąstančius tikslus šioje srityje 2030 metų strategijoje. O e, tarybos išvadose buvo paminėtas naujas modelis, e, kuris numato sąstančius tikslus ES lygmenių. Tai būtų naujas modelis, padedantis kontroliuoti šitų priemonių įgyvendinimą. Kaip Jums atrodo, ar tai toliau skatins e, e, atsinaujančių energijos šaltinių naudojimą, jeigu bus nustatyti šitie sąstantis tikslai? ir kaip mes galime užtikrinti, kad ir kiti mechanizmai prisidėtų prie energetikos sąjungos ir siekio pereiti prie atsinaujančių energijos šaltinių. Pavyzdžiui, kaip prie to prisideda Junkerio investicijų planas ir kaip galime užtikrinti, kad skirtingi sektoriai prisidėtų prie to, jog atsinaujantys šaltiniai nuolat būtų vis daugiau naudojami. Ir kaip mes užtikrinsime Mes žinome, kad norint užtikrinti energijos tiekimą, turime įtraukti savo strategiją atsinaujančius šaltinius. Dėkuoju. Pone Svuiter. Dėkuoju, pirmininkė, dėkuoju, vicepirmininkė. Norėčiau Jums padėkoti už Jūsų um, pranešimą, kuris buvo tikrai labai aiškus ir struktūriškas ir buvo labai lengva padaryti išvadas. Tačiau Jūsų uh, pranešimas buvo ganėtinai bendro pobūdžio, o energetikos sąjunga yra ganėtinai ambicingas projektas, reikia daug ką harmonizuoti, tai yra energijos tiekimo Europos Sąjungoje. Jūs taip pat paminėjote keletą būdų, kaip galima pasiekti tikslus. Jūs kalbėjote apie kelias dimencijas - politinę, diplomatinę ir teisėkuros, kalbant apie politinę dimenciją. Jūs minėjote viešasias diskusijas, kurios bus vykdomos valstybėse narėse siekiant įtraukti ne tik vietinius suinteresuotus asmenius, kaip pavyzdžiui merus, bet ir NVO bei kitus, kad jie aktyviai dalyvautų energetikos sąjungos projekte. Paklausiu štai ko. Kaip jūs įspręsite šią problemą? Energetikos tiekėjai iš tiesų kontroliuoja energijos kainą ir iš esmės jie dominuoja, tai yra jiems priklauso didelė dalis energetikos šaltinių. Kitas klausimas susijęs su iškastiniu kūru. Mes turime saistančius tikslus, tačiau tiesa yra tai, jog sunku yra pamiršti apie iškastinį kūrą ir e, sunku įgyvendinti E, numatytus tikslus. Dėl Kaspijos e, koridoriaus. Kada pietų e, Europos piliečiai galiausiai gaus konkrečios informacijos apie šio dujotekio atrijos šią atšaką. Na ir baigdama norėčiau padėkoti Jums dėl e, LNG terminalo projekto. Tai buvo Junkerio plano dalis. Ką Jūs manote, kada bus tas, e, tas projektas įgyvendintas? Ir kada prasidės e, šitas projektas, kai prasidės statybos, juk bus galima sukurti darbo vietų? Dėkoju, ponas. E. Gžip. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau jūsų nuomonės paklausti dėl e, nuolatinio iškasnio kūro naudojimo Europoje. Visi mes suprantame, kokią įtaką tai turi klimato politikai. Visi mes žinome, kad tai susijęs su tam tikromis pasiekmis. Tačiau kita vertus, mes žinome, kad energetikos krepšelėje kai kurioms valstybėms narėms iškasnis kuras ir ypač anglis atlieka labai svarbu vaidmenį. Ir neįmanoma to pakeisti per naktį. visgi pasiekmes yra susijusios su uh, greitu pokyčiu ir tai yra uh, ribotos pasiekmes. Pavyzdžiui, greitas perėjimas prie uh, emisijų nesukuria, didelių emisijų nesukeriančio um, kūro padidins, pa, sumažins mūsų priklausomybę nuo E, dujų, tuo pačiu nuo mūsų pagrindinio dujų tiekėjo Rusijos. Jūs žinote, e, kokios kok yra energetikos kainos ir jų diversifikavimas. Dabar e, rytinis e, dujų tiekėjas, tai yra Gazpromas, diversifikuoja savo e, kainas įvairiems ES gavėjams. Ir tai lemia daugelio valstybių narių politiką. Be abejo, tarp Europos komisijos ir Gazpromo šio klausimu vyksta diskusijos. Kaip Jūs manote, galima būtų išspręsti šitą diskusiją? Ačiū. Ačiū, ponas Belėt. Dėkoju, pirmininkė. Visa pirmininkė. Ačiū už aišku, skaidrų pranešimą. Aš uh, grįšiu prie ATL reformos. Ponas Grota labai sėkmingai tai apžvelgė. Mes visi laukiame pirmųjų sėkmingų žingsnių metų pabaigoje ir be abejo lauksime ir kitų ambicingų žingsnių anglies nutekėjimo srityje. Mes žinome, kokios yra gairės, tarybos gairės E, šio klausimu. Turiu du klausimus dėl APL pajamų. Tai yra delikatus klausimas. Tačiau galbūt būtų įmanoma parengti paskatų sistemą, kad valstybės narės galėtų e, sutelkti išteklius ir investuotų į naują technologiją, e, į mokslinius tyrimus ir investicijas rastų naujų ir Mm, ir atrastų naujus, naujas technologijas šioje srityje. Dabar dėl ATL taikymo srities. Yra daug ATL projektų valstybėse narėse ir į tai siekiama įtraukti, pavyzdžiui, transporto sektorių. Kaip jūs traktuojate tokį pasiūlymą? Dėkoju. Ponas Nadžiai, paskutinis klausimas. Thank you, Chair. Um... Dėkos, dėkoju, kalbėsiu. Uh, Sloveniškai. Aš a, uh, norėčiau pasveikinti vicepirmininką, tikrai jūsų a, um, portfelis nebuvo pats lengviausias, o jums tikrai labai neblogai sekasi susitvarkyti. Tačiau visgi noriu jūsų paklausti bendras energetikos šaltinių pirkimas turėtų būti savanoriškas valstybių narių veiksmas. Norėčiau sužinoti, ar tai tiesa. Ir jeigu taip, tai ant, kokiu mechanizmu tai turėtų būti paremta. Ar komisija sukurs kažkokią struktūrą, platformą, kur aptars įvairius interesus. Kitas klausimas. Kaip Jūs manote, kaip reiktų užtikrinti, kad energijos kainos būtų kiek įmanoma žemesnės palyginus su kitomis ES valstybėmis narėmis ir siekiant užtikrinti visų vienodą konkurencingumą. Uh, Ar jūs planuojate paramą kiekvienam sektoriui atskirai, ar jūs daugiausia sutelksite savo veiksmus ties efektyvių energijos vartojimu? Pone vicepirmininkė, turite daug klausimų, sėkmės. Ačiū. E, man labai malonu, kad jūs esate taip susidomėję ir uždavėte tokius labai konkrečius klausimus, nes kartais um, išgirsti klausimą ir suvoki, kad ta sako, kad čia reiktų daugiau patirbėti, čia mes neturime visų atsakymų ir taip toliau. O dabar jūs pasakėte, kad norite bendrai su mumis uh, kartu vystyti toliau bendrą politiką. Pone Grostat, aš e, savo žanginėje kalboje kalbėjau apie e, pastarasias diplomatinės pastangas kartu su komisija Mes e, Vidužėmio jūros regione baseinę apsilankėme keletoje ke, valstybių narių ir kalbėjome apie Vidužėmio jūros platformą, kurią sukūrėme kartu su visomis šiomis e, valstybėmis. Mes turime kartu bendradarbiauti energijos e, tiekimo užtikrinimo, elektros energijos kainų srityje ir taip pat siekėme išnaudoti šio regiono atsinaujinančius energijos šaltinius. Manau, kad šis vizitas buvo labai sėkmingas. Mes gavome labai aiškius e, teigiamus signalus, kuriuos, e, kuriuos sulaukėme iš Alžyro, iš kitų šalių. Na ir e, jūs teisingai pastebėjote, kad šioje pasaulio dalyje yra labai daug atsinaujinančio energijos šaltinių galimybių, pavyzdžiui, saulės jėgainės, saulės energijos jėgainės. Tai yra vienas iš pagrindinių regionų, kuriame mes ieškosime bendradarbiavimo galimybių. Pone Daly klausė apie dekarbonizavimą. Ji nebuvo vienintelė apie tai klausianti ir kiti parlamentarai uždavė šį klausimą. Tad porą žodžių norėčiau tarti apie tai, nes tai yra iš tikrųjų labai plati darbo tvarkė ir komisija tuo labai užsijėmusi. Mes dirbsime kartu šioje srityje, kurdami ir panaudodami alternatyvaus kūro galimybės. Taip pat e, turime nepamiršti saligiškumo, kai e, kalbame apie būsimus infrastruktūros projektus, pavyzdžiui, kelių transporto projektus, nes e, elektrifikavimas turi būti vienas iš mano tik, mūsų tikslų. Be abejo, mes dabar mastome taip, kad aš nepirksiu elektrinio automobilio dėl to, kad neturiu, neturėsiu galimybės jo pakrauti. O įmonės e, nestato e, atitinkamų e, degalinių, kur galima būtų pakrauti elektrinio automobilį dėl to, kad tų automobilių nėra pakankamai. Taigi mes turime užtikrinti nuseklę pažangą, turime panaudoti Europos paramą kurdami kelių infrastruktūrą ir turime e, pastatyti alternatyvių, e, taip sakant, degalinių, kuriuose galima būtų pakrauti elektrinius automobilius. Na, o dėl e, šaliems skirtų rekomendacijų, tai yra labai svarbus dokumentas, kuriant energetinę sąjungą. Ir mes turime padaryti pažangą transporto srityje ir užtikrinti priklausomybės nuo iškasnio kuro mažinimą. Birželio mėnesį mes organizuojame didelę ko konferenciją šią temą, tai yra e, dekarbonizavimas kelių transporto srityje. Ir mes pakviesime kitus komisarus iš energetikos sąjungos e, šeimos ir aptarsime patį geriausią būdą, kaip tai paversti konkrečių teisėkuros pasiūlymų. Tačiau aš visgi tikiu transporto dekarbonizavimu ir mes padarysime pažangą šioje srityje iki vasaros atostogų. Taip pat mes toliau e, bandome, planuojame pakeisti emisijų standartus automobiliams. Tai planuojama 16-17 metams, tam reikia rimtos analizės. Taip pat mes kuriame pagrindinį planą, kaip galima būtų panaudoti esamą transporto sistemą mūsų tikslams. Pavyzdžiui, Strasbūrė mes galėtume pasiūlyti e, pažangesnę transportų sistemą ir tai padėtų sutaupyti daug pinigų ir laiko, e, kurį dabar praleidžiame kamščiuose. Ir kaip žinote, mes e, aptarinėjame ATL sistemą ir aptardami tai nusprendėme, kad transportas turi būti įtrauktas į ATL paketą. Vienintelė išimtis čia yra aviacija. Ir aviacijos e, srityje mes remiamės ICAO pasiūlymais ir atliekame daug koordinacinio darbo. Ką dar galime padaryti dekarbonizacijos srityje? Mes galėtume pritaikyti pažangesnės ir aplinkosaugą e, tausojančias technologijas, pavyzdžiui, e, šildymo ir vėsinimo technologijas turime tokią strategiją. Taip pat pamatysite, kad mūsų atsinaujančio energijos šalt, e, šaltinių pakete yra uh, išdėstytos visos šios dekarbonizacijos uh, strategijos. Ir mes 2016 metais pateiksime ir naują efektyvus energijos naudojimo paketą. Ponui Dankanui noriu padėkoti už kvietimą atvykti į Škotiją ir melai dar kartą ten apsilankysiu. Žinoma, norėtume į, įvertinti, atsižvelgti į e, valstybių poreikius, tačiau mūsų bendras tikslas yra bendras mm, e, ES požiūris į energetikos politiką. Todėl mums reikia europinio pagrindo, Taip pat e, norime užtikrinti, kad e, tie tos atskiros dalis, kurias plėtojame ir regioniniu, ir Europos mastu, būtų susiję. Tai yra nelengvas požiūris, bet aš manau, kad valstybės suvoks, kad jos gali daug daugiau pasiekti, jeigu jos visos sieks to virsmo energetikos srityje. Pone Tongras ir ponas Martin kalbėjo apie energinį skurdą ir, ką, ir kaip galėtume sumažinti energijos kainas. Būtų geriausia užtikrinti, kad rinkoje būtų didesnė konkurencija ir suteiktume daugiau galimybių vartotojams pasirinkti, iš ko jie nori pirkti energiją ir kaip jie nori tą energiją panaudoti. Uh, E, kad būtų plačiau naudojama šio laikinė sumani technologija, kad kaštai būtų mažesni ir jeigu kai kuriems e, pažeidžiamų visuomenės grupių nariams ta kaina vis tiek išliktų per didelė, turėtume pasitelkti socialinės politikos priemonės, socialinę pagalbą. Kaip žinote, neprimtina tai, kad 50 milijonų europiečių e, negali sumokėti apmokėti e, sąskaitų už energiją. Tai yra socialinė problema. Ponui Evor, aš tikriausiai jo klausimą atsakiau, kad sakinėjau į ponios dalį klausimą apie dekarbonizaciją. Aš labai aiškiai pasisakiau dėl uh, aplinkai žalingų medžiagų ir galiu dar kartą pakartoti, kad mes darysime viską, kad e, e, šiuo klausimu galiojantis teisės aktai būtų įgyvendinti. Pono Afontės klausimas dėl piliečių priklausomybė nuo energijos. Taip pat buvo klausimas apie Šiaurės Afriką. Manau, kad tai ir toliau išliks svarbių energijos tiekimo šaltinių Europai, bet turime dirbti, kad nebūtume taip priklausomi nuo kelių šaltinių. Dujos mus pasieks iš Kaspijos jūros, taip pat energijos našumo programų dėka galėtume panaudoti to, tokius šaltinius kaip saulė ir vėja, šią energiją. Taip pat reikia parengti rimtą, solidžią energetikos strategiją ir apimti ir nepamiršti naujausių tendencijų, kurias stebime pasaulyje, kad e, dujos ir nafta tampa pas, pasaulinių rinkų preke. Pastarosiomis savaitėmis energijos e, kaina pasaulinėje rinkoje buvo mažesnė nei e, energijos, nei, nei dujų, kurios mus pasiekė vamzdynais kaina. Taigi, svarbiausia užtikrinti, kad mes neiš, nebūtume, neliktume toje pačioje situacijoje kaip praeityje, kai esame e, visiškai priklausomi nuo kelių tiekėjų. Situacija valstybėse narėse skiriasi visų pirma dėl Atsiprašau, dėl skalūno dujų e, situacija Europoje ir JAF yra skirtinga, nes visuomenės požiūris į olienų skaldimą yra visiškai kitoks. Ir todėl mes savo pasiūlyme e, nurodome, kad valstybės narės pačios gali apsispręsti, kaip elgti šiuo klausimu, bet reikia pasakyti, kad naujausios, pažangiausios aplinkosaugai draugišk, aplinkosaug, aplinkos nežalojančios technologijos gali būti pasitelktos šios energijos gavybai. Europiečiams Europiečiai visiškai kitaip e, vertina šias technologijas ir šias galimybės nei jungtinėse valstijose ir to negalime e, ignoruoti. Manau, kad jei labiau pasiremtume turimomis technologijomis, pasiektume daugiau. Pavyzdžiui, Europos išmaniųjų tinklų sistema galėtų būti europietiškųjų skalūno dujų variantų. Galime panaudoti technologiją, kurią jau turime Europoje ir jos dėka daug našiau paskirsite energiją, išvengti CO2, teršalų ir e, užtikrinti daug švaresnę aplinką Europoje. Pone Peterle, noriu Jums padėkoti už Jūsų pasiūlymą, jis gana techninis, todėl būčiau dėkingas, jeigu atsiųstumėte man jį raštu, aš tada jį išnagrinėčiau. O mūsų e, ekologiška politika ir e, energijos taupimo politika, priemonės e, siekiančių tikslų yra įtrauktos į visas politikos rytis. Ir 20 procentų to, šiems tikslams skirtų lėšų turi būti skirtos ekologiškumo skatinimo politikai, taip pat ir kaimams, regionams skirtai politikai, kuri ir šiaip yra įgyvendinama ponia Guntnank ir Junkerio investicijų planas. Energijos našumo e, sritis yra viena iš tų, tų sričių, kuri tikimasi susilauks nemažai dėmesio iš to plano. Svarbiausia, kad projektai, e, projektams būtų, projektai būtų patvirtinti per pirmąjį atrankos etapą. E, žinau, kad E, savivaldybės, miestų merai norėtų e, pasinaudoti e, Junkerio investicijų fondo galimybę, galim, finansavimo galimybėmis, o valstybės turėtų sutikti reikalingą paramą, kad būtų išnaudotos visos galimybės ir kad EIB parengtų, reiktų, kad EIB parengtų išmanaus finansavimo instrumentą ponę Šuicą. Kirk e, projekto energija, galiu jūs patinkinti, yra svarbi. Galime išplėtoti e, tinklą vis, visoje Adrijos jūroje. Ir Liepos mėnesį bus Skresek grupės susitikimas. Tikimės, kad e, bus parengtas dar vienas projektas dėl tarpinių jungčių, ir kad apžvelgsime e, padėtį, įvertinsime, ko pasiekėme ir kad visos to regiono šalis, taip pat energetinės bendruomenės e, narės, kurios ne visos yra ES narės, turės galimybę pasinaudoti skirtingais e, dujų ištiekimo šaltiniais. Pone Gžib, man atrodo, aš jau kalbėjau apie jūsų užduotą klausimą. Mes turime e, nepa, gerbti e, valstybių pasirenkamo energinio, pasirenkamą energinį e, derinį, energijos rūšių derinį. Ir manau, kad dėmesys E, anglės surišimo ir sugarimo technologijoms bei kitoms technologijoms mūsų rengiamuose planuose padės mums pasiekti e, ženklaus proveržio šioje srityje. Nesutarimai dėl dujų tekimo, už juos, jį, už juos atsakinga mano kolegė ponė Vestgader. Kiek žinau, Gazprom pozityviai sureagavo į tyrimą dėl galimo piknaudžiavimo monopolistinę padėtimi Ir e, dabar Gazprom įmonė turėtų pateikti savo argumentus ir tuomet komisija galės parengti savo išvadas. Ponas Belet kalbėjo apie apivartinių taršos leidimų sistemos reformą. Jis puikiai susipažinė su, tas, su tuo klausimu ir kalbant apie aukcionuose gaunamų pajamų perskirstimą, kaip jau sakiau, e, tikimės, kad atsiž, galėsime atsižvelgti į, val, į skirtingą valstybių narių startinę poziciją. 90 procentų e, pajamų bus skirtos visoms valstybėms narėms, o 10 procentų įplaukų iš aukcionų e, skurdesnėms valstybėms narėms, kad paremtume e, technologijų modernizavimą ir e, ir įkursime du fondus. Vienas iš jų bus skirtas pasenusių jėgainių modernizavimui, kad jos e, nebe, nebeterštų aplinkos CO2 išlakomis kad būtų pasitelktos e, pažangios technologijos. Ir ponui Nadžia, mano savo tevinainiui noriu pasakyti, kad kalbant apie e, dujų pirkimą, Dabar e, rengiama studija apie tai, kaip būtų galima organizuoti bendrą e, kolektyvinį dujų pirkimą. Ir iš tikrųjų tokią galimybę reiktų išnaudoti krizės atvejais. Bet e, labiau tuo domėsimės rugsėjo spalio mėnesiais ir tuomet būsiu pasirengęs suteikti daugiau informacijos. E, apie tai, kaip e, tos studijos išvados galėtų būti panaudotos mūsų pasiūlymuose ateityje. O energijos kainų ir e, energijos našumo sritis bus aptartos teisėkuros pasiūlymuose, kuriuos aš minėjau jau keletą kartų ir tikiuosi, kad mes rasime tinkamus sprendimus, kaip e, didinant konkurenciją sukurti aplinką e, palankę rinkos jėgoms, kurios e, sumažin, sumažintų kainas. Pone pirmininkė, ačiū už man sutiktą galimybę kalbėti ir už galimybę atsakyti į komiteto narių klausimus. Ačiū. Dėkuoju Jums už tai, kad atėjote ir už tai, kad e, pateikėte tokius išsamius atsakymus į komiteto narių užduotus klausimus. Manau, kad galime tuo baigti mūsų susitikimą. Noriu visiems priminti, kad kitas mūsų posėdis numatytas gegužės 26 dieną Briuselėje. Kitų punktų mūsų darbo trakėje nėra. Ačiū visiems. Ir taip pat dėkojame komisijos vicepirmininkui ponui Šepčiovitai. Ačiū.